Okay, dear colleagues, um, we, the finest members have assembled. The... Kolegos, kolegos, matau, geriausi mūsų komiteto nariai jau yra susirinkę. Matau, kad Sofyra ir kiti tikrai patvirtins, kad jie yra patys geriausi. Taigi pradeda mūsų darbą. Neturiu jokių pranešimų ir nesu šimtų procentų tikras, bet ar Elenos šiandien nėra gimtadienis? Atsiprašau, tikiuosi, kad nesuklidau, nes išgirdau, kad taip yra. Ir būtent tavo viršininkė labiausiai jaudinosi ką daryti dėl tavo gimtadienio šiandien, nes tai yra susiję ir su domenų apsauga, su asmens domenų apsauga, bet bet kuriu atveju linkiu tau kuo geriausio gimtadienio. Visi noriu palinkėti gimtadienio, smagaus, noriu padėkoti visiems mūsų darbuotojams, kurių aišku šiandien nėra gimtadieniai, bet vis tiek jam dėkoju o Elenai tai ypatingai gero linkiu gimtadienio. Ir kolegos, tęskime mūsų darbą. Paskutinė mūsų posėdžio dalis iki vasaros atostogų. Dėkoju visiems, kurie atvyko. Šiandien mūsų darbo tvarkės punktas yra skaitmeninio turinio teikimo sutartis. Marijų Lauristin yra nuomonės referentė, yra šešėlinių pranešėjų. Tai yra direktyvos pasiūlymas dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių pagal 53 taisyklę mūsų komitetas veikia. Taigi, mm, Marijų, pristatyk nuomonės projektą, tada sutiksim žodį šešėliniams pranešėjams. Taigi, Marijų, jeigu nori ką nors pasakyti, tai prašom. Dėkui. Matom, kad čia yra nedidelis ratas žmonių, kuriuos ne tik čia turėsiu informuoti apie šį nuomonės projektą, nes jie dalyvavo rengiant jį, taigi iš tiesų ilgai nekalbėsiu. Mm, ši tema yra Imko ir Jūri dviejų komitetų rankose. Mes rengėme nuomonę ir noriu pasakyti, kad visų trijų komitetų bendradarbiavimas nuo pat pradžių buvo labai sėkmingas. Visi trys pranešėjai ir visi šešėliniai pranešėjai labai aktyviai veikė. Ir tai yra dėl to, kad dar tęsiasi diskusijos dėl direktyvos taikymo apriepties. Ir mum per praėjusi posėdį praktiškai jau beveik pavyko susitarti, taip pat ir dėl to, kad Axel Fosku kuris yra jūri pranešėjas, būtent ir dėl jo indėlio. Yra mm, dvi sutarčių rūšis - skaitmeniniai ir neskaitmeniniai, skaitmeninės sutartys ir neskaitmeninės sutartys, kurios yra internete. Čia labai sunku tą aiškę takoskirą nustatyti, bet mums pavyko susitarti, kad jei kils kažkoks įtarimas dėl skaitmeninio turinio, tai žinosim, kaip išsiaiškinti. Kita problema yra susijusi su asmens duomenimis. Trečios straipsnio pirmoji dalis Mm, direktyvos projekte sakoma, kad direktyva bus taikoma visiems sutartims, kuriomis teikiamas skaitmeninis turinys vartotojams už kainą, už tam tikrą piniginę sumą arba už vartotojo asmens duomenis. Čia yra toks prieštaringiausias paragrafas šiame straipsnėje ir nuomonės projekte Mes jau iškėlėm tą asmens duomenų kaip mokėjimo priemonės klausimą. Asmens duomenys paverčiami pinigais ir tai iš tiesų nemažai problemų sukelia. Nemažai diskusijų šiuo klausimu yra ir komisijoje, ir savo nuomonės projekte mes irgi tai atkreipiame dėmesį. Ir kas dar yra svarbu, tai kad uh, yra praktiškai jau sutarta, kad direktyva turi būti iš principo harmonizuota, kai kalbame apie GDPR duomonis. Tai yra, kad tas GDPR, kad tos nuostatos bus pilnai gyvendinamos ir tam bus atskiras 19 direktyvos straipsnis numatytas. Taip pat kita problema, kuri dar yra, kai baigėsi sutartis, kokią asmeninių duomenų dalį klientas gali atgauti atgal, ar tik tuos, kuriuos suteikė, ar taip pat ir tuos duomenis, kurie pagal tą kontraktą papildomai buvo generuoti. Pagrindinė problema, kuri vis dar lieka, yra ta būtent duomenų, asmens duomenų naudojimo kaip mokėjimo priemonės problema. Mes trys pranešėjai kartu su trim šešėliniais pranešėjais nusprendėme, kad reikia mm, tokios platesnės diskusijos apie duomenų apsaugą. Žinau, kad šiandien buvo techninis posėdis komisijoje Ir vis dar šiuo klausimu išlieka įvairių nuomonių. Mes pasiūlėme kažkokį tai sprendimą, bet jis nėra galutinis. Taigi, kai rūpjūti vėl grįšime prie darbų, tikimės, kad turėsime daugiau informacijos. O pakeitimų paskutinė m, mm, pateikimo data yra rūpjūčio 31 diena, mūsų rudens darbų pirmosios savaitės vidurys. Taigi, tikimės, kad Mm, spėsime viską nudirbti. 31 rūpiučio, mm, sako pirmininkas, yra pateikimų, pakeitimų pateikimo data. Dėkoju, ką šešėliniai pranešėjai turėtų pasakyti Niko. Dėkui. Kaip jau Marijos sakė, vis dar dirbame, nes mums reikia dar kai kurios dalykus išsiaiškinti, bet pirmiausia, tai noriu Marijų padėkoti už nuomonės projektą. Turime iš tiesų užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą, kai kalbame apie skaitmeninio turinio teikimo sutartis. Ir tikimės, kad pagrindinėme pranešime mums pavyks kuo daugiau teisų apsaugos priemonių, kai kalbame apie skaitmenės prekes ir skaitmeninį turinį nustatyti. Kaip jau sakė Marijų, kalbant apie asmens duomenis, aš manau, kad mes čia neturime iš naujo išradinėti taisyklių, kurios yra dėl GDPR. Tai yra pagrindinis e, duomenų apsaugos instrumentas. Tai yra turime turėti galvoje, kad šis pasiūlymas yra direktyva ir harmonizavimo lygis joje yra mažesnis negu reglamente, o žinome, kad bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos yra mm, labiau harmonizuojančio aspekto. O kalbant apie įmonės startuolės ir smulkės įmonės, tai turime siekti neužkrauti jom per didelės administracinės naštos. Pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kai kalbame apie asmens duomenų apsaugą, ten jau yra nustatyti reikalavimai ir šioj direktyvoje neturime jų dubliuoti. Taip pat turime aiškiau paaiškinti, kas yra asmens duomenis kai kalbame apie 13 ir 16 straipsnius, kai kalbame apie teikimo sutarčių galiojimo baigimą ir apie tai, kokius duomenys gali atgal ištiekėjo atgauti mm, klientas. Ir e, čia turime pakalbėti apie tai, kokie duomenys automatiškai yra gražinami ir tuo būdu sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kokius duomenys vartotojas pateikė už teikiamą skaitmeninį turinį. O kai kalbame apie pagamintą ar vartotojo generuotą skaitmeninį turinį, tai uh, turime irgi aiškiai apibriežti, kas tada būna, kai sutartis baigia galioti. Taip pat turime skirti dėmesį asmens duomenų naudojimui kaip mokėjimo priemoniai. Čia reikia tolesnių diskusijų šiuo klausimu ir aš manau tiek pranešėjai, tiek šešėliniai pranešėjai mm, užtikrins, kad galiausia turėsime subalansuotą nuomonę, tikrai užtikrinančią duomenų apsaugos mm, garantijas. Ponas Albrecht, norėčiau ir aš atkreipti dėmesį į tuos dalykus, e, kuriuos jau iškėlė prieš tai kalbėję kolegos ir pabrėžti, kad mūsų pagrindinė atsakomybė yra tokia. Yra bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris nuo 18 metų bus pradėtas taikyti ir mes čia neturime leistis į diskusijas iš naujo dėl asmens duomenų apsaugos taisyklių, bet turime kalbėti apie tas taisyklės, kurios susijęs su skaitmeninio turinio teikimo sutartimis ir su duomenimis, e, kurie gali būti naudojami kaip mokėjimo priemonė. Tai čia turime labai aiškiai pasakyti, kad arba ši nuostata turi būti aiškiai susijęta su tuo, kas neįeina į bendrojo domenų apsaugos reglamento 7 straipsnio ketvirtąją dalį. Tai yra, turime galbūt, pavyzdžiui, net ir nustatyti taisyklę, kad negalima domenų naudoti kaip mokėjimo priemonės. Kaip negalima naudoti kaip pinigų ir kitų asmens teisių Bet jei negalime to neleisti, jei negalime naudoti, neleisti naudoti duomenų kaip mokėjimo priemonės, tai tada bent jau neturėtume ir atitinkamos nuostatos suformuluoti, kaip pinigai turėtų būti naudojami kaip mokėjimo priemonė, nes tada iš vis bijau, kad sukursime chaosą ir tikrai e, vartotojų situacija nebus aiškesnė. Dėkui, Janai. Aksel Vos, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti tai, ką, ką tik e, sakė ponė Lauristin. Man atrodo, kad šešėliniai pranešėjai nuėjo gana toli Mums pavyko atskirti skaitmeninį turinį nuo paprasto turinio, įprasto turinio ir dabar pasiekėm tą etapą, kai jau yra beveik aiškiai vartotojams palanki pozicija. Manau, kad yra labai svarbu parengti tekstą, kuris būtų aiškus ir verslo pusė, ir vartotojams, kad visi žinotų, apie ką kalbame. Komisijos pasiūlymas be abejo yra vertas dėmesio Tai yra įdomus pasiūlymas, kurį galima skirtingai interpretuoti, tačiau susidaro įspūdis, kad galų gale nebus labai aišku, kas kam priklausys, kas yra skaitmeninis turinys, kas nėra. Ir panašu, kad dar daug kas gali, gali pasikeisti. Kaip jau daug kas sakė, e, duomenų sąskaitų naudojimas yra gyvybiškai svarbus. Kaip panas Albrecht sakė, asmeniniai duomenys gali būti traktuojami kaip priešinga negu norima rezultatą nešantis pagal sutartis kartais privalu leisti naudoti asmeninius duomenis. Apie tai turime dar daugiau pasvarstyti. Manau, kad tai, ką dabar matome nuomonėje, sukuria mums bendrą vaizdą. O kai kalbame apie duomenis bendrai ir asmeninius duomenis, visi su tuo sutiks. E, turime galvoti apie naujuosius duomenų apsaugos teisės aktus. Kai kalbam apie duomenis e, pagal sutartį, e, manau, kad apie šią nuostatą turėsime dar daugiau pagalvoti. Pagalvokime apie konkrečius pavyzdžius, kada kas e, gali būti padaryta. Turime atskirti asmeninius duomenis, kuriuos uh, turime pateikti tam, kad sutartis būtų tenkinama ir kitus duomenis, kurie nėra būtini sutarčiai sudaryti. Vėlgi, tie duomenys gali būti asmeniniai. Apie tai privalu pagalvoti dar kartą. Ir kaip ponas Bonis sakė, reikia pasvarstyti, kaip apibriešime kitus duomenis. O aš savo ruoštų Manau, kad kiti duomenys yra visi, kurie, visi kiti, kurie nėra, kurie nėra asmeniniai. Bet turėsime tai dar kartą padalinti priklausomai nuo to, koks e, e, poveikis e, iš tų domenų gali būti gaunamas. Šioje nuomonės, nuomonė, šiame nuomonės projekte aiškiai matome, kad uh, E, bendras duomenų apsaugos reglamentas yra svarbiausias asmeninių duomenų tvarkymui. Mes turėtumėm dar prirašyti, kai būtina. Todėl labai svarbu, turint šį projektą, e, jį tobulinti. Aš manau, kad einam teisingą kryptimį. Dėkoju autoriai. Ačiū. Panašu, kad sutarėme. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Tokiu atveju žodis komisijai. Labai trumpai. You don't have to. Thank you very much, dear. Very kind. Uh, give us the floor. Uh, just a, a... Labai ačiū, kad suteikėt mums žodį, tik porą komentarų sureaguojant į tai, ką sakė parlamento e, kolegos. Aš e, žvelgiu, kad parlamentas didelė dalimi e, pritarė tam, kaip bus taikomas bendras domenų apsaugos reglamentas. Iš esmės ir mes uh, Tam pritarėme ir pasiūlyme, manome, kad reikėtų perfrazuoti prievalės ir bendrasis domenų apsaugos reglamentas GDPR turėtų e, būti e, aiškiau e, turinio požiūrio apibrieštas. Tačiau ta, komisija su taryba stengiasi dabar rasti sutarimą, kol kas taryba gana pragmatiškai diskutuoja. Uh, E, visi praktiniai padariniai, pavyzdžiui, sutarties nutraukimo atveju turėtų būti apibriešti ir kaip ponas Albrecht jau anksčiau sakė, viskas turėtų būti surašyta GDPR, nes ten bus numatytos e, vartotojams, subjektams taikomos e, teisės. Manau, kad tai yra įdomi pasirinkta kryptis ir jie galėtume meiti. Kalbant apie šį tekstą, šio teksto aplinkybės, ar įrašysime kitus duomenys, visi kiti duomenys, kaip ponas Fos sakė, e, visi kiti duomenys yra tai, kas nėra asmeniniai duomenys. Labai pasaku, svarbu pasakyti, kad trečios straipsnio pradžioje mes kalbam apie apimtį ir šio termino e, visi kiti duomenys naudingumas e, bus susijęs su tuo, koks bus direktyvos mastas apibrieštas. Man atrodo, kad uh, E, viskas turi būti pakankamai platu ir neturime sukurti skirstimų, e, kurie sutrukdytų vienam iš pagrindinių šios direktyvos tikslų - sukurti vienodas veikimo taisyklės. Nes turime aiškiau apibriežti turinį, vartotojai gali juo pasinaudoti teisingai e, projektuodami, kurdami savo produktą arba stengdamiesi vengti direktyvos taikymo sąmoningai. Uh, E, bendrai taikymo mastas turi būti kuo platesnis, o visos e, duomenų reguliavimo detalės, pavyzdžiui, sutarties nutraukimas, kas tada atsitiks su kitais duomenimis, galės būti rašytos vėliau. Diferenciacija vis tik didelė dalimi atitinka tai, apie ką buvo kalbama taryboje. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, e, integruotos programinės įrangos klausimas. Kalbame apie tuos produktus, e, kuriuose e, yra integruota programinė įranga su duomenimis. Čia reikia labai aiškiai viską atskirti. Egzistuoja keletas modelių, keletas e, pozicijų yra pristatyta taryboje ir jos yra aptariamas. Taip pat parlamente, jūsų komitete yra skirtingų modelių siūloma. Jūri Imko komitetai taip pat kalba apie skaitmenio turinio direktyvą. Mums labai svarbu, kad būtų rastas sprendimas, kuris būtų uh, pasiteisinantis ateityje ir pragmatiškas jau dabar vartotojams. Taigi pateikėme pasiūlymą, nesakom, kad tai yra e, didžiausios išminties deklaravimas. Mes manome, kad vėliau ir gerų, geresnių minčių galės būti iškelta, bet stenkimės nepasiduoti pagundai e, priimti iš akių iš pirmo žvilgsnio paprastus sprendimus. Jau kažkas sako, kad iš esmės mes turėtumėm galvoti apie tai, kur yra defektas. Jeigu, pažiūrėjau, defektas yra uh, mygtuke, kurį jūs spaudžiate jungdamas savo uh, skalbimo mašiną ir per tą mygtuką e, skaitmeninis turinys yra perdodamas į kažkokius kitus uh, duomenų bankus, tai tada bus problema, bet e, būtų labai lengva taip viską įsivaizduoti. Dabar vartotojui negalime uždėti visos naštos. Vartotojas turi ne tik žinoti, kur yra vadamasis defektas, bet kur yra jo teisė. Vėl grįžkim prie tos skalbimo mašinos. Yra įmanoma, kad čia nebus sunku sukontroliuoti, bet yra tokių produktų, kuriuos būtų žymiai sunkiau suvaldyti. Mano mintis tokia, turim rasti praktinį sprendimą, kuris pasiteisintų vartotojams ir taip pat turime galvoti apie sprendimą, kuris pasiteisintų ateityje. Tai yra mūsų antrasis tikslas. Reikėtų pagalvoti apie tai, kad dabar iš tiesų didžioji dalis integruotos programinės įrankos dar nėra tiek reikšminga, kokia bus ateityje. Tačiau turime rasti sprendimą, kuris galėtų būti pritaikytas visiems produktams dabar, bet to jis turi pasiteisin, turės pasiteisinti ateityje kai susikurs daiktų internetas ir mes turėsime internetinių požiūrių išmanius prietaisus būtyje, tada e, iškils naujoviško tipo problemos. Čia jau ir baigsiu, ačiū. Na ir paskutinis Marijų žodis, ponė Lauristin. Labai ačiū. Aš tikiuosi, kad ši nedidelė diskusija aiškiai parodė, koks sudėtingas šis klausimas. Jūs puikiai suprantat, kad net ir e, taikymo apimtis, kas įeina į direktyvą, kas neįeina, yra tebe diskutuojama. Didelė dalim sutinku su tuo, ką sakė e, kolegos. Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas būtų gerai įgyvendintas, kai bus e, rengiama, o po to ir įgyvendama direktyva. Aš tikiuosi, kad čia rasime geriausių sprendimų, taip pat ir uh, dėl uh, duomenų perdavimo klausimų, nes atrodo, kad šis rytis bus labai sudėtinga. Taigi mes ir toliau dirbsime ir aš tikiuosi, kad dar rūpjūčio mėnesį mes visi susirinksim ir iškart vos grįžę po atostogų galėsim susėsti prie bendro stalo ir parengti dokumentų. Tai turim padaryti prieš jūri ir imko uh, dokumentų variantus anksčiau, negu jiems turėtumėm viską nuveikti. Ačiū. Ačiū už jūsų darbą tą temą, dėkuoju visiems šešėlėms pranešėjams ir įprastiniams e, kolegams, kuriems rūpi skaitmeniniai klausimai. Taigi dabar, kolegos, pereiname prie 19 klausimo. ES demokratijos teisės valstybės ir pagrindinių teisų mechanizmo sukūrimas. Pranešėja Sofija Intvelt. Dabar svarstume pakeitimus po to, kai 2016 m. birželio mėnesį plenarinėme posėdėje buvo suteiktas įgaliojimas. Mes turime renkti e, savo iniciatyvą teisė kūrinį pranešimą apie demokratijos esviršinybės ir pagrindinių teisių e, mechanizmo sukūrimą. Podė su Sija Intvelt balandžio 21 dieną pateikė pranešimo projektą, iš viso pateikti 654 pakeitimai. Dabar aš, manau, tuos pakeitimus galime aptarti ir pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjai, o paskui šešėliniams pranešėjams ir kitiems besidomintiems nariams. Žodis Sofija. Okay, thank you. um... Ačiū. Manau, kad Ši diskusija bus trumpa. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems nariams už visus pateiktus pakeitimus. 654 pakeitimai, tai daug, bet jie labai konstruktyvus e, ir turiningi. Ir įsigilinusi į juos, supratau, kad tai yra geras pagrindas kompromisams. Ir pagrindas pateikti išsamų pasiūlymą po vasaros. Yra tam tikrų pagrindinių elementų, kurie atsispindi visose pakeitimuose. Būtent tas principas, kad visos valstybės narės e, turi būti um, įtrauktos į stebėseną. Mechanizmas neturėtų būti paremtas vien reagavimu į krizės. E, stebėsena turi būti nuolatinė. Um, objektyvi ir pagrista faktais. Šie elementai yra pagrindiniai. Toks yra, yra pagrindas, o kaip viskas bus išdėstyta, tai jau antrinės reikšmės klausimas. porą probleminių klausimų, kuriuos norėčiau akcentuoti, kuriuos reikės aptarti. Pirmasis yra subsidiarumo klausimas. Aišku, tai yra mm, sutartyje yra šitas principas, taigi visi jį palaiko. Uh, ir mes turime užtikrinti, kad visos valstybės narės yra pasirengusios jo laikytis. Ir kad jūs turi laisvę priimti savo sprendimus, bet to pat turime aiškiai pasakyti, kad subsidiarumas nereiškia, kad galima netaikyti kai kurių kitų sutarties principų. Taigi turime rasti šio požiūrių pusiausvyrą. Toliau e, klausimas dėl kiekybinio ir kokybinio vertinimo. Turime rasti tokį sprendimą, kuris būtų tinkamas, ba, e, užtikrintų tinkamą balansą nes iš tikrųjų kiekybinis vertinimas galbūt objektyvesnis, kokybinis, subjektyvesnis, taigi čia taip pat reikia rasti pusiausvyrą. Toliau grupės sudėtis. Aš pasistengsiu pateikti tokį pasiūlymą, kuriame atsispindėtų įvairūs pateikti pakeitimai. Svarbiausia tai, kad grupė ar valdyba būtų patikima kad jie pasitikėtų visos suinteresuotos šalis. E, toliau mm, parlamento e, pasiūlymas e, mm, kalbėti apie rekomendacijas, o ne vertinimo lentelę, man tai yra priimtinas pakeitimas. Ir toliau dar vienas klausimas yra tas principas, kad reikia nekurti naujas priemonės, o dirbti su tomis, kurios jau yra taikomos. Aš nenorėčiau, kad mes išradinėtume iš naujo dviratį, išradinėtume naujas priemonės, jeigu jų nereikia. Daug kas jau egzistuoja. Ir aš pati teikiau vieną pakeitimą, 295 pakeitimas, kur aš siūlau mm, labai praktinį e, dalyką, visiškai nemokamą, jis nekainuos nei cento, bet padarys svarbų poveikį. Būtent Dabartinės komisijos priemonės, tokios kaip teisingumo, vertinimo lentelė, žiniasklaidos pluralizmo, stebėsenos platforma ir panašios priemonės, kad visos ataskaitos pagal šias priemonės būtų teikiamos e, tuo pačiu metu Taigi tai vis dar bus skirtingos ataskaitos, bet vien tai, kad jos pasirodys tą pačią dieną, tą pačiu metu, jau duos tam tikrą pridėtinę vertę. Ir tikiuosi, kad galiausiai bus pritarta šiam pasiūlymui. Tam reikia iš tikrųjų plačios paramos parlamente. Reikia, kad tam pritartų parlamentas, kitos institucijos, taip pat valstybės narės. Aš um, praeitą mėnesį dalyvavau COSAC konferencijoje ir apie tai taip pat buvo kalbėta. Ir man pasirodė, kad iš tikrųjų um, požiūris į tai buvo tikrai teigiamas. Taigi tokios yra pastabos šiais klausimais. Aš dirbsiu su pakeitimais visą vasarą, e, kreipsiuosi šešėlinius pranešėjus, siuntinėsiu jiems elektroninės žinutės, siuntinėsiu vairius pasiūlymus. E, reikėtų mums iš tikrųjų rūpiučio pabaigoje e, surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą, viską aptarti, kad vyktų balsavimas komitete rugsėjo mėnesį, o plenarinėje sesijoje būtų balsuojama spalio mėnesį. Galbūt, aišku, jeigu reikės, mes dirbsime ilgiau. Svarbiausia yra geras rezultatas. Ir Pabaigai pasakysiu, kad e, rytoj e, vyks paskutiniai iš šešerių ar septyniarių dalykinių pietų, kuriuose dalyvavo įvairių sričių ekspertai. Rytoj mes kalbėsime apie metodiką, apie tai, kaip e, tokios ataskaitos ar vertinimo lentelės turi būti sudaromos. Taigi tie, kam įdomu būtų dalyvauti šiame renginyje, prašom kreiptis į mane, mielai pateiksiu visą informaciją. Ačiū. Ačiū, Sofija. Du kolegos paprašė žodžio. Mikel ir pato Silvija. Ačiū. Kolegos, aš pakeičiu Frank Engel, EPP frakcijos šešėlinį pranešėją. Jūs visi šiandien gavote Franko um, laišką dėl jo požiūrio į šį procesą. Aš priminsiu pagrindinės jo tezės. Tai yra labai svarbus pranešimas ir manau, kad dėl to visi sutinka. Nereikia atsakyti, kad šis pranešimas labai svarbus um, EPP pranešėjui. Buvo pateikta nemažai pakeitimų ir Frankas dėkoja Sofijai Intveld pranešėjai už jos darbą ir mm, yra pasirengęs dirbti kartu su kompromisiniais pakeitimais. Svarbu, aišku, tai, kad ir kolegų, ir politinių frakcijų nuomonės šiais klausimais skiriasi, tačiau gali ir turi būti dauguma, kalbant apie e, svarbiausius principus. Mes turime dirbti su pagrindinė vizija. Turime rasti tokį mechanizmą, kuris ištikrintų įstatymų viršenybę, aiškia valdysenos logiką ES. Ir toks mechanizmas e, yra tai, ko mes visi ar beveik visi siekiame. Jis mano, kad e, valstybių narių, institucijų e, įtraukimas į šį mechanizmą gali būti užtikrintas ir e, valstybių narių dalyvavimas e, padarys mechanizmą patikimesnį. Šis mechanizmas turi būti veiksmingas ir tinkamai veikti. Frankas taip pat sako, jog EPP įsitikinusi nuolatinio vertinimo svarba ir tuo, kad reikia nuolat stebėti, kaip e, yra taikomos valdymo taisyklės ir jis pasisako už kiekybinius vertinimo metodus. Frankas yra įsitikinęs, kad pranešėja pateiks tokius kompromisinius pakeitimus, kurie leis visiems patvirtinti ar daugumai leis patvirtinti šį pranešimą. Jis dar kartą nori padėkoti pranešėjai už jos atverumą ir pasirengimą įtraukti pakeitimus. Frankas yra pasirengęs toliau gaudžiai bendradarbiauti, kad būtų patvirtintas prasmingas tekstas, numatytos realios e, ir tinkamos taisyklės. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti Sofijai kaip pranešėjai už puikų darbą, atvirumą ir bendradarbiavimą. Aš manau, kad e, šis, ši priemonė ES demokratijos teisinės valstybės ir pagrindinių teisų mechanizmas yra būtina priemonė. Ačiū. Silvija. Ačiū pirmininkė. Mes taip pat labai džiaugiamės e, tuo darbu, kurį atliko Sofija Intveld. Tai tikrai geras pagrindas užsitikrinti daugumos paramai. Aš pakeičiau keletą pakeitimų. Jie nekeičia pagrindinės pranešimo struktūros, tačiau mano nuomonė patikslina kai ką. Pristatysiu porą savo pateiktų pakeitimų. Pakeitimai, kurie, man atrodo, tikrai svarbus. Ir aš norėčiau, kad juos aptartų šešėliniai pranešėjai. Pagalba įgyvendinant mechanizmą. Ji turėtų būti teikiama ir valstybėms narėms ir institucijoms. Mūsų buvo paprašyta 15 metais sukurti mechanizmą valstybėms narėms. Ir aš manau, kad būtent tai turėtume ir daryti. Ties to turėtume susitelkti ir nepainioti šios veiklos su kitais dalykais. Ir dar vienas pakeitimas dėl pranešimo devintosios dalies, kur mm, Sofija Intveld mm, teigia, kad e, pagrindinių laisvių 151 straipsnis turėtų būti atšauktas ir vietoj jo mm, būtų taikoma kita priemonė, bet aš nemanau, kad taip elgtis dėrėtų, nes e, tai būtų pažeisti hartijos e, naudojimo principai. Hartija yra privaloma ES ir visoms e, jos institucijoms. Taigi turime galvoti apie pačią hartijos prasme. Hartija negali pažeisti konstitucijų nuostatų. Na ir tikrai mes negalime atsisakyti mano minėto straipsnio. Taigi ačiū ir tikiuosi, kad ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai vis dėlto turės atostogas, nors šiokias tokias. Dėkui. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti Sofijai Intveld už atliktą darbą. Iš tiesų labai geras nuomonės e, pranešimo projektas. Norima sustiprinti teisinės valstybės rolę, kad e, tas mechanizmas būtų privalomas lygiai taip pat kaip augimo ir stabilumo mechanizmas ir valstybės narės turėtų laikytis numatytų taisyklių, naudojant pagrindinių teisių apsaugos mechanizmą, mes įtvirtinsime pagrindinės e, pamatinės vertybės ir sukursime tokį pat mm, rimtą teisinį pagrindą Europos e, Sąjungoje kaip turime ir ekonominį pagrindą e, mūsų bendros vertybės. E, Ta dar kartą parodo, kalbant apie teisinę valstybę ir jos įtvirtinimą, tai reikia kuo plačiau skleisti informaciją ES piliečiams ir ES gyvenantiems asmenims apie mm, pagrindinių teisių hartiją, ne visi pakankamai turi informacijos, mes turime visi kartu ginti ir įtvirtinti ES pagrindinės vertybės ir ypač užtikrinti aukų ir nukentėjusiųjų apsaugą, mm, įtvirtinant teisinės valstybės pagrindus. E, turi būti užtikrintas abipusis sprendimų pripažinimas, užtikrinant aukų teisės. Kol kas tarp valstybių narių to nėra. Taip pat reikia keisti taisyklės, kad galėtume lengviau užtikrinti pagrindinių teisų apsaugą, o jos nesant galėti lengviau taikyti pažeidimo procedūrą. Dėkui, Sofija. Thank you. Mr. Radev, please. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за работата по този. Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją parengus šį tikrai sudėtingą pranešimą. Uh, Kad šalis e, įstotų į ES, ji turi tenkinti Kopenhagos kriterijus. Europos komisija atlieka stebėseną ir skelbia metinės ataskaitas apie kiekvienos šalies kandidatės pažangą. Tačiau ši kontrolė staiga baigėsi kai tik šalis įstoja ES ir tada matome, kad yra daugybė korupcijos atvejų ar net teisės aktų pažeidimų, e, remintis komisijos ir nepriklausomų ekspertų tyrimais. Tai atsitinka visoje Europos Sąjungoje. Praktiškai visose valstybėse narėse. Taigi Teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmas turi užtikrinti atitinkamą stebėseną visoje ES. Šis mechanizmas neturėtų būti, šio mechanizmu neturėtų būti piknaudžiaujama ar neturėtų būti skiriamas dėmesys tik kai kurioms valstybėms narėms. E, stebėseną turi vykdyti nepriklausomi ekspertai. E, remiantis konstitucinė teisė ir visa e, jų teikiama informacija turėtų būti skelbiama viešai, tam, kad būtų galima išsklaidyti bet kokius galimas abejonės dėl nešališkumo. Ir svarbu taip pat užtikrinti, kad su visomis valstybėmis narėmis būtų elgiamasi vienodai. Mums atrodo, kad tai padės atstatyti pasitikėjimą europinėmis vertybėmis. Ponas Jurek, ačiū. Aš mm, tikrai e, su didelė pagarba žiūriu į tą e, entuzijazmą, su kuriuo ponė Intvelt dirba prie šio pranešimo. Bet e, E, man kelia klausimą pati kryptis šio darbo. Man atrodo, kad e, kai kada iš tikrųjų prieštaraujama sutarties nuostatoms kai kurioms ir toms vertybėms, dėl kurių mes sutarėme. Septintas straipsnis sutarties dėl ES veikimo. Ten yra nustatytas tikrai aukštas vyriausybių sutarimo lygis, sprendžiant, kad yra kažkurioje valstybėje narėje e, rizika, jog bus pažeistos antrame straipsnėje numatytos vertybės. Tai iš tikrųjų tas lengstis yra keturi penktadaliai visų balsų. Tai yra tikrai aukštas e, slengstis e, ir taip yra nebe pagrindo. Demokratija yra e, atvira savoka. Mes iš tikrųjų skiriamės ir savo demokratijos lygių ir skiriasi mūsų demokratija. Ir tokio mm, nuolatinio vertinimo mechanizmo taikymas tik tai prives prie didesnių konfliktų skaičiaus, kurių jau ir dabar pakanka. Ir aš priminsiu, kad per diskusijas, kurios vyko prieš Brexitą, Daug mūsų parlamento narių mm, išreiškė ir tokią nuomonę, kad be Britų bus lengviau priimti sprendimus ir gal bus tik geriau nuo to. Arba, pavyzdžiui, Franko Engelio e, nuomonė, kuri, kurio nuomonę ką tik pristatė kolega Bani. Uh, Mm, jis kalbėjo apie finansinės e, nuobaudos toms valstybėms narėms, e, kurios e, nevykdo mm, ES migracijos politikos ir kad esmė yra leisti valstybėms narėms apsispręsti, ar jos nori būti ES. Tai mes iš tikrųjų turim pirmiausia apsispręsti, ar mes norim būti kartu ar ne. Nes jeigu norime, tai mes tikrai turime uh, E, labai atsargiai vieni į kitus rodyti pirštais ir kažkaip e, kaltinti. Aš jau esu, anksčiau esu kėlęs tokius klausimus, e, kurie susiję su demokratijos principais. Pavyzdžiui, paskutinis referendumas Airijoje, kur aiškiai buvo išdėstyti lygių teisių e, principai, bet e, per patį referendumą šie principai buvo ignoruoti. E, ir, bet tokie kaltinimai buvo ignoruoti ir ne vien nacionaliniu, bet ir europiniu lygmeniu. Ir aš bijau, kad bus sukurtas toks ideologinis instrumentas, kuris mus skaidys. Jeigu mes to norime, tai E, na, gal taip ir darykime, bet e, jeigu mums nuolat sakoma, kad kas nori, gali nebūti ES, bet ta ES, ko gero, yra tam, kad mes joje būtume. Ačiū. Um, Barbara Spinelli, please. Ma io ringrazio nuovamente la relatrice per il lavoro fatto in tutti questi mesi e anche per quello che si è appreso. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Sofie Intvelt ir jos laukia kompromisinių pasiūlymų rengimas, kad būtų atsižvelgta į visus frakcijų pasiūlymus. Sofija iš tiesų labai atvira per tuos posėdžius, kuriuos organizavo, taip pat per sustikimus su pilietinės visuomenės atstovams. Taigi aš pilnai tikiu, kad jinai padarys visą darbą puikiai, taip pat ir rengiant kompromisinius pasiūlymus. Ir manau, kad taip pat vaisingai dirbsime ir per šešėlinių pranešėjų sustikimus. Norėčiau keturis prioritetus išskirti GUES vardu ir atitinkamai yra pateikti GUE pakeitimai, kompromisiniai pasiūlymai neturėtų pagrindinės idėjos užmiršti. Tai yra, kad pagrindinės teisės turėtų tapti šio mechanizmo pagrindinių ramščių. Ir turėtų būti mechanizmas, kuris leistų vertinti, ar laikomasi pagrindinių teisių. Tikiuosi, kad mm, tai bus mm, labai svarbus dalykas šiame pranešime ir objektivumas, nešališkumas yra labai svarbu. Tokios priemonės, tokio mechanizmo sukūrimas iš tiesų tikrins, kaip įgyvendinami kaip įgyvendinamos sutarties nuostatos ir pagrindinių teisių hartijos nuostatos. Kaip jau minėjau, pritariu pranešėjai dėl to, kad nereikalingas 51 straipsnis nes tik taip hartija galėtų tapti realia ES pagrindinių teisių užtikrinimo išraiška. ES institucijos ir pagrindinių teisų apsauga. Čia tarp šių dalykų yra neatsiejamas ryšys, kuris nėra tik sutartise ir pagrindinių teisų hartijoje, bet ir tarptautiniuose teisės aktuose. Nes čia turime kalbėti apie objektivumą ir vienodą požiūrį į visus. Nėra kažkokių geresnių žmonių, kurių teisės saugojamos ir prastesnių, kurių teisės mažiau saugojamos. Ir manau, kad labai svarbu gražinti pasitikėjimą Europos Sąjungai, kai Europos Sąjunga sako, kad įstatymų reikia laikytis, jinai pati pirma turi parodyti, kad jinai pati tų įstatymų laikosi. Priešingų atveju tik tuščiai, tuščiai kalbėsime ir atstumsime piliečius nuo ES. Trečias dalykas tai yra e, pilietinės visuomenės ir suinteresuotųjų pusių įtraukimas. Sofija, man atrodo, šie dalykai yra labai svarbus. Ir mano pakeitimai irgi sako, kad piliečiai turi, piliečių balsas turi būti išgirstas, pilietinė visuomenė turi būti laikoma šio mechanizmo siekiančio užtikrinti ir apsaugoti pagrindinės teisės dalimi. Sofija nori sustiprinti jau esamus dalyvaujamosios demokratijos mechanizmus piliečių iniciatyvą, bet taip pat nori ir pasiūlyti naujų mechanizmų, kurie leistų piliečiam užtikrinti savo teisės. Tai yra, pažiūrėjau, galimybė kryptis teisingumo teismą, piliečių kaip vartotojų teisų didesnė apsauga. E, Grexit, Brexit, Niderlandų referendumas, Austrijos rinkimai parodė, kad tarp Europos ir piliečių yra prarastas pasitikėjimas. Taigi turime siekti, kad tą pasitikėjimą atkurtume. Socialinės teisės norėtume, kad jos būtų vienas iš vertinimo kriterijų, kaip ir pilietinės teisės. Ir socialinės ir pilietinės teisės turėtų būti prilygintos, sulygintos pagal savo svarbą. Europoje socialiniai klausimai vėl iškilo į pirminės vietas ir mes turime dar kartą pabrėžti įsipareigojimus užtikrinti socialinės teisės ir tą turime teikti ir šiame pranešime. Ir dar kartą sveikinu Sofį su puikiai atliktų darbų. Siraja. Labai ačiū. Ir aš norėčiau tik tai išreikšti paramą Sofijai ir šešėliniams pranešėjams atlikus tokį darbą. Ir galiu pasakyti, kad uh, uh, dirbti tikrai reikėjo labai daug, ypač šiandien, kai mes kalbame apie plėtros darbo atvarkę, bet ES vis daugiau kalba apie demokratinę paramą. Manau, kad tai yra bazė, tai yra labai nepaprastai svarbu. Būtina turėti rodiklius, kurie matuoja valstybių narių ir ES institucijų žmogaus teisų taikymo mastą. Aš paprasčiausiai uh, pati tą temą labai domiuosi, bet aš manau, kad nereikia nieko naujo sukūrinėti, mes turime sustiprinti tai, ką mes jau dabar turime ir reikėtų padaryti spaudimą, kad ES konvencijos būtų deramai įgyventintos. Tai yra pirmas dalykas. Ir aš pritariu Barbarai, kad e, kai kalbame apie uh, žmogaus teisės, jos turi būti taikomos ir naujiems migrantams, be abejo. Uh, Socialinės teisės lygiai taip pat, tie žmonės turi gauti tokį pat statusą kaip visi. Taigi visapusiškai jūs remiu ir geriausios kloties linkiu. Urlikė Lunaček, dėkui pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti Sofijai ir jos komandai už puikų darbą. Manau, kad labai geras šis pasiūlymas. Labai džiaugiuosi, kad ir Sofijai pavyko, ir mum pavyko. Ir netaip dažnai būna, kad aš pritariu viskam, ką sako EPP šešėlinis pranešėjas. Taigi aš tikiuosi, kad iš tiesų tai bus nemažas žingsnis į priekį. Daugelie valstybių narių, taip pat ir mano valstybė narėje piliečiai vis labiau skeptiškesni darosi, jiem neaišku, kas yra ta Europa ir Europos Sąjunga. Ir mes tikimės, kad mums pavyks ir savo komitetuose susitarti ir susitarti su taryba dėl mechanizmo, kuris leis, e, kaip dažnai esu sakius šiame komitete, prisimenu, kaip 2000 metais buvo Austrijoje, kai pradėjo dirbti nauja vyriausybė ir buvo prieš Austriją taikomos sankcijos, mes kaip nacionalinio parlamento nariai buvome už tų sankcijų taikymą, bet žinojome, kad nėra jokio konkretaus mechanizmo jom pritaikyti ir dėl to buvo ir atsirado tas skeptiškumas apie ES, kad jinai neturi tinkamo mechanizmo. Tuo būdu žmonės buvo suvienyti prieš, čia buvom mes, o Briuselėje buvo tie kiti, nesuprasdami, kad mes esame visi kartu, kad mes visi už viską esame atsakingi. ir toks mechanizmas nesukuria konfliktų. Tiesiog mes turėsime mechanizmą, kuris bus taikomas visom valstybėms narėms, reikalui esant, nes čia tobulų nėra, visi lygus. Tai manau, kad pirmiausia tas procesas, kuris siūlomas ir pats rezultatas iš tiesų yra labai įtikinantis ir nors laukia mūsų darbo vasarą. Labai tikiuosi, kad pavyks tos kompromisus parengti. O pati, ką galiu pasakyti, kadangi dirbu plėtros srityje, taip pat ypač su vakarų Balkanų valstybėmis, tai Kopenhagos kriterijų dilema ir tie Kopenhagos kriterijai turėtų galioti ir valstybėm narėm. Nes neaišku, kodėl mes norime, kad vakarų Balkanų šalis, pavyzdžiui, daug daugiau dirbtų žmogaus teisų ar pagrindinių teisų apsaugos rytyje, o mes patys nieko nedarytume ir kodėl šie kriterijai turėtų būti taikomi tik taip vadinamoms naujosioms valstybėms narėms. Žinau, kad kai devintais metais buvau išrinkta į parlamentą, mes priemėme rezoliuciją skirtą Italijai ir Berlusconio vyriausybei. Nors Italija buvo senoji valstybė narė, tai mes turime visi mokytis vieni iš kitų, iš tų pozityvių pavyzdžių ir spręsti problemas, kai jos yra. Taigi mes turime siekti, kad piliečiai iš tiesų patikėtų tą bendrą sąjungą. Tai tokia mano bendra pastaba. Ir turiu vieną konkrečią pastabą dėl vieno iš pakeitimų. Mes džiaugiamės, kad um, pranešime kalbama apie pažeidimo procedūrą remiantis antrojų straipsnių ir pagrindinėmis vertybėmis. Aš manau, kad ta sistema jau yra dabar ir ją jau galima naudoti bet pritariu tekstui siūlomam, tai yra, kad reikia aiškiau paaiškinti, kad pažeidimo procedūra gali būti mm, pradėta įremiantis antrojų straipsnių. Taigi tikiuosi, kad palankiai pažiūrėsite į mano pakeitimą, į šį pakeitimą ir į kitus pakeitimus bet bet kuriuo atveju manau, kad tai yra svarbus žingsnis priartinant Europos Sąjungą prie piliečių lūkesčių. Dėkui paskutiniai du kalbėtojai. Labai norėčiau paprašyti, kad kalbėtume trumpai. Ponas Lopes Agijar ir po to Marija Loresten. Dėkui pirmininkė. Norėčiau dar pridurti prie tų išsakytų komentarų štai ką. Mes turime neužmiršti, kad yra ta Kopenhagos dilema, kuri liečia ne tik neseniai įstojusias valstybės Kopenhagos kriterijais. Gali būti naudojami ir valstybėms, kurios neturi didelės demokratinės patirties ir tom, kurios turi tokią patirtį. Galime netgi pasakyti, kad senos demokratijos valstybėms Kopenhagos kriterijų naudojimas irgi yra svarbus, nes kartais jos bando nusisukti nuo tam tikrų demokratinių dalykų. Ir Sofijai pranešime turbūt reikia pabrėžti, kad tų mechanizmų svarba siejasi taip pat su e, teisų gynimu, su teisų gynimo priemonių numatymu, nes tai užtikrina ir piliečių teisės, ir teisę į bešališką teismą. Taigi turėtume ir šiuos dalykus įtraukti į šią nuomonę, kai kalbame apskritai apie teisinę pagalbą turime numatyti automatinę teisinę pagalbą tiem, kurie neturi pakankamai pinigų, kad kreiptųsi į teismą. Aš esu teisininkas ir dirbau Teisingumo ministerijoje ir noriu pasakyti, kad teisinės pagalbos kokybė, teisininkų kvalifikacija yra labai svarbu, norint, kad mechanizmas tinkamai veiktų, Reikia, kad būtų galima tinkamai teisme tas teisės apginti. Marijų Lauristin, dėkui. Aš irgi norėčiau pabrėžti tai, kad labai svarbu sukurti, užtikrinti lygybę tarp senų ir naujų valstybių narių. Nes pasitikėjimas Europos Sąjunga yra labai svarbus klausimas ir dažnai jaučiamas tas dvigubų standartų taikymas. Stebėsenos mechanizmas yra irgi viena iš priemonių visuomenės nuomoniai paveikti. Ir aš žinau, kad jei atliekamo darbo rezultatai niekaip neskelbiami nei nacionalinių, nei europinių lygmenių, tai nieko gero nebus, nes tada visa tai susiveda tik į mūsų institucijų vidaus darbą. Tai aš labai tikiuosi, kad tas stebėsenos mechanizmas bus aktyviai naudojamas ir viešinamas. Pirmininkas, noriu padėkoti Sofijai Intvelt už atliktą darbą. Ir noriu pasakyti, kad iš tiesų mechanizmo nebuvimas, kai yra rimtų politinių problemų, tikrai gadina sveikatą. Ir pirma tokia situacija buvo 2002 metais Austrijoje. Aš buvau gan jaunas ir naivus 2002 metais tai, mm, tai galėjo būti visai patrauklu, jeigu esate tinkamoje barikadų pusėje. Ir buvo labai įdomu stebėti, kaip ES ėmėsi veiksmų neturėdama tinkamo mechanizmo. O po to, po Austrijos įvairios valstybės, kuriuose keitėsi vyriausybių politinis atspalvis, visa tai pasibaigė problemomis e, mūsų komitete. Berluskonio, pavyzdžiui, žiniasklaidos įstatymas. Tai norėčiau taip pat pasveikinti Sofiją ir padėkoti kolegoms už tuos tinkamus pakeitimus, kuriuos jie siūlo, e, siekiant iš tiesų turėti uh, tinkamą demokratijos teisinės valstybės ir pagrindinių teisių apsaugos mechanizmą. Sofija nuolat sakė, kad tas mechanizmas yra reikalingas. Taigi mūsų diskusijos šiandien iš tiesų parodė, kad mes čia ne, nelauk, prieš pat vasaros atostogas sugebame rimtai dirbti ir rimtai uh, apsvarstyti tokį svarbų klausimą. Ir aš iš tiesų labai tikiuosi, kad tie pakeitimai leis sukurti tokį mechanizmą, kuris bus primtinas ir tarybai. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, turint galvoje ir Brexit sistemą, turim turėti tokį logišką, patikimą ES mechanizmą. Čia nekalbame apie kažkokias partinės, apie kažkokius partinius aspektus. Aš net kartais išsakydavau nuomonę, kuri mm, netitiko mano partijos nuostatų, bet uh, noriu pasakyti, kad tokio mechanizmo kūrimas tiesų, iš tiesų buvo nelengvas procesas, o Sofija dabar sugebėjo pasiūlyti tai, kas yra realu, apčiuopiama ir labai norėčiau už tai padėkoti. Ir tikimės, kad galiausia, kai visas darbas bus atliktas, tai dar suteiksime ir tokį politinį stimulą šiam dalykui, kad turėtume tikrą realų mechanizmą. Ir dar norėčiau pridurti, štai ką, kad jei nebus gero mechanizmo, tai nebus užtikrinama ir parlamentarų apsauga. Kai vyksta, pavyzdžiui, užklausos dėl mm, kalinių, kalinimo ar, ar išdavimo, tai parlamentarai turi būti saugomi, turi būti Europos parlamento narių apsauga užtikrinama. Taigi noriu dar kartą padėkoti už tokio mechanizmo sistemos siūlymą Dėkoju kolegoms už puikias diskusijas, dėkoju Sofijai ir mes kaip komitetas iš tiesų labai rimtai paremsime mm, tolesnius darbus ir labai laukiame visų pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų, kad pamatytume tą galutinį produktą. Ir galiausia 20 darbo tvarkės punktas pranešėja Bodil Valero ir tai yra ES ir Kinijos liaudės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams. Pakeitimų pateikimo terminas yra Liepos 18 diena. Klausimas yra svarbus, taigi suteiksiu žodį poniai Valera. Thank you very much. Yeah. Consulting me. Yeah. Okay. I, um, well, we are going to talk about the, the... Ačiū. Aš kalbėsiu švediškai. Aš kalbėsiu švediškai. Šiandien mes kalbame apie apie vizų uh, lengvatas Kinijos diplomatams, apie vizų panaikinimą. Aš e, pateikiau klausimą, kuris mums nebuvo visiškai aiškus apie tai, kiek žmonių tai bus taikoma. Jeigu aš teikiu klausimą tokiai komisijai, tada uh, atsakymė buvo suskaičiuota, kad tai apims maždaug uh, E, diplomatiškus pasus iš ES valstybių. 100, 120 e, tūkstančių pasų. Ir mes e, dar tiksliai nežinom, ar visos valstybės teisingai atsakė, bet yra valstybių, kurios rašo, kad maždaug 4 tūkstančiai, maždaug 5 tūkstančiai. O kai kalbam apie tuos, kurie gauna leidimus iš ES važiuoti kur nors, mes irgi dar nežinom tiksliai, 5-6 tūkstančiai gali būti tokių leidimų išduota, bet vėlgi tikslaus skaičiaus nėra. Šioje sistemoje tie žmonės gali išduoti. Tuo tarpu iš Kinijos pusės yra skaičiuojama, kad maždaug 30 tūkstančių e, Kinijos diplomatijos pasus turinčių asmenų būtų paveikti šio susitarimo ir eitų į tą sistemą. Netiek jau daug vis tik tai tų žmonių, Kinijagi labai didelė ir aš įsivaizduoju, kad palaipsniui mes galėsim uh, E, su palengvinti vizų išdavimą ir kitiems Kinijos piliečiams. Bet tas procesas e, truks ilgai, pagalvojom, kad tai, kokia dabar yra padėtis Kinijoje dėl žmogaus teisų, galvojom apie mirties bausmės egzistavimą ir panašiai. Taigi turime siekti e, ženklaus žmogaus teisų padėties pagerėjimo, kad šioje srityje pažengtumėm į priekį. Šiem susitarimui gyvendinti reikės, yra sukurtas bendras ekspertų komitetas, tame ekspertų komitete e, dirba e, komisijos atstovai ir mes manom, kad ir parlamentas galbūt galėtų duoti savo sutikimą, todėl dėrėtų parlamentui vienai par kitaip dalyvauti tame procese, įsitraukti į tą procesą ar patį komitetą bent jau, e, kad e, būtų užtikrintas nuolatinis parlamento informavimas apie tai. Taip pat savo nuomonėje čia aš pabrėžiu, kad mes reikalaujame vizų išdavimo laisvės, jeigu taip galima pasakyti, arba bent jau e, išdavimo palengvinimo. Kol kas kalbama apie laikiną sistemą, nes parlamentas turi palaiminti uh, priimtus sprendimus. Aš manau, kad yra teisingas būdas. E, neturime leisti, kad būtų kovojama e, prieš 218 sutarties straipsnį. Čia iškils rimtų problemų dar, manau, šią nuomonę tvarkant. Pakeitimų dar galite teikti e, iki Liepos 18 dienos, bet iš esmės jau dabar galite teikti tik tai procedūrinius pakeitimus balsuoti numatyta komitete rūpjūsėjo penktą dieną. Nu, dabar aš manau, kad perduosiu žodį šešėlėms pranešėms, galbūt jie kažkaip papildys. Much, one... Uh, Labai ačiū. Tik vienas žmogus nori pasakyti, Peter C. Warner iš uh, EPP. Ačiū pirmininkė ir ačiū taip pat pranešėjai Tiesą sakant, mums rimtų problemų neiškyla. Visai problemų neiškyla, tiesą sakant, dėl šio dosie. Ir e, nieko papildyti negaliu. Labai vis tik tai malonu, kad jūs atėjote iki pat mūsų salės, kad pasakytume tik tokį sakinį. Labai dėkingi esam už tai, ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas Liepos 18 diena. Labai atsiprašau, pirmininkas dar komisija gal norėtų pasakyti. Labai trumpai. Manome, kad reikia padėkoti nuomonės rengėjai ir komitetui rengiant šį projektą. Labai dėkojame už tai. Visuomet mielai suteikiame informaciją. Kaip žinote, komisija atlieka institucijų vaidmenį, dėrėdamasi dėl tokių susitarimų. Be to, bendras komitetas gali būti sukviestas, bet šiuo atveju to nebus padaryta ir taip jau nustatyta procedūriškai, kad išorės santykiuose ES turi atstovauti Europos komisiją. Kaip jau anksčiau sakėme, dėl vizų panaikinimo sutarčių mes visuomet jūs informuosime ir mes tikimės, kad jūs, jūsų išreikšta viltis, kad vizų sistema bus supaprasta ir kitiems kinijams piliečiams nesirealizuos jau rytoj, tačiau su Kinija e, jau bandome susitarti dėl vizų išdavimo supaprastinimo sutarties ir ES ir Kinijos vadovų susitikime vykstančiame šiandien apie tai yra kalbėta, jis yra patvirtintas ir mes dabar laukiame, kada mums bus suteiktas mandatas e, svarstyti vizų išdavimo e, supaprastinimą eiliniams Kinijos piliečiams. Taigi, pakeitimų pateikimo terminas Liepos 18. Tik procedūriniai pakeitimai gali būti priimti. 21 klausimas. Ir yra kokių kitų klausimų? Kitas posėdis e, rūpiučio 31 dieną. Tiems iš jūsų, kurie dar tebesite salėje, noriu pasakyti ačiū. Ypač pirmininkas dėkoja vertėjams, e, kurie ne tik šiandien puikiai dirbo, bet ir e, viršvalandžius padirbo. Dėkojame visiems nariams, ypač tiems, kurie dar tebėra salėje. Dėkojame sekretoriatams. E, perduokit mano padėką ir tiems, kurių čia nėra. Dėkoju ir tiems parlamentarams, kurių dar nėra. Geros visiems vasaros. Ačiū. Susiksim po vasaros.